Dear colleagues, good morning. Labas rytas, kolegos. Norėčiau pasveikinti Niderlandų finansų ministrą Jerome Dieselbloemu, kuris atvyko į mūsų posėdį šiandieną kaip ekonomikos finansų ministrų tarybos pirmininkas šį pusmetį pirmininkaujant Niderlandams ir jisai pristatys Niderlandų pirmininkavimo rezultat, darbo rezultatus ekonomikos ir finansų srityje. Norėčiau padėkoti ponui Daisimbliomui už bendradarbiavimą pirmininkaujant Niderlandams, nes mes svarstėme labai svarbius klausimus, tokius kaip bankų sąjunga ir kiti pasiekėme gerų rezultatų ir dar a, liko keletas a, dalykų. Į OPE, pavyzdžiui, reikės apsvarstyti. Dabar dėl mokesčių. Labai dėkingi, kad pirmininkaujant Niderlandams jie stengiasi toliau tobulinti ir derinti mokestinius klausimus jų sprendimo būdus, kad tarybai daugelį dalykų atsižvelgia ir neseniai mes, kaip žinote, patvirtinome labai svarbų dokumentą, kuris numato ambicingų tikslų ir į kurį bus atsižvelgta, kai jau imsimės tolesnių priemonių. Taigi, pagal nusistovėjusią praktiką. Pirmiausiai suteiksim 10 minučių pasisakyti Niderlandų atstovui, o paskui prasidės diskusija. Taigi, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Garbus parlamento nariai, man malonu vėl atvykti į ekonomikos reikalų komiteto posėdį, pasikeisti su jumis nuomonėmis bei pristatyti atlikto uh, darbo ekonomikos ir finansų srityje rezultatus. Faktiškai dar kiek e, per anksti apie galutinius rezultatus kalbėti, nes penktadienį vyks Ekofino dar vienas posėdis, laukia rimtas darbas, Ekofino darbo atvarkėje daug ambicingų klausimų kuriuos ir, su kuriais ir jūs esate supažindinti. Taigi, pastarėjai mėnesiai pasižymėjo nors nedideliu, bet visgi ūkio augimu, ekonomika atsigauna ir ta tendencija išliks ateityje, todėl mes galime daug rimčiau galvoti apie tvarų augimą. Energetikos kainos, kaip žinote, tebėra žemos ir tai leidžia imtis tam tikrų politinių veiksmų. Padeda eurozonos ir ne eurozonos valstybių ekonomikoms stiprėti. Taigi dar kartą noriu pasakyti, kad labai svarbu vaidmenį suvaidino ekonomikos politikos koordinavimas tarp valstybių narių, gerinimas ekonominių ir investicinių sąlygų bei pakankamai tvirta finansų politiką ir tą politiką, kurią vykdome finansų rinkų atžvilgių. Tai padeda mūsų valstybėms geriau susidoroti su pastarojo meto finansinės krizės pasiekmėmis. Dabar dėl mūsų darbų labai konkrečiai mes analizuojame keletą teisėkuros pasiūlymų. Apie juos truputį vėliau. O dabar keletas pastabų dėl penkių pirmininkaujančių valstybių ataskaitos, kuri susijusi su bankų sąjungos kūrimu ir apie tai bus kalbama penktadienį Ekofino posėdėje. Aišku, kai kalbame apie bankų sąjungą, dera pastebėti, kad nemažai jau padaryta, bendras priežiūros mechanizmas veikia. Yra antrasis e, ramstis, kaip žinote, tai yra pertvarkymo uh, bankų pertvarkymo ramstis, daugelis priemonių įsigaliojo šiais metais, sukurtas atitinkamas fondas. Ir galiausiai EBRD sistemos perkelimas ir indėlių garantijų sistemos priemonių įgyvendinimas bus atliktas iki šių metų pabaigos. Taigi svarbus dalykas yra ir trečiasis ramstis ad hoc darbo grupė dar sausio mėnesį, remdamasi komisijos pasiūlymų dėl Europinės indėlių garantijų sistemos, pradėjo diskusijas ir diskusijos apima lygių sąlygų sukūrimą bankų sektorė. Aišku, korepere vis dar girdimos labai įvairios nuomonės, ir reikės padirbėti. Yra manoma, kad rizikos pasidalymo, rizikos vertinimo dalykus įsprendus reikės dirbti toliau. Dar kitas dalykas, kad reikia įsiaiškinti labai daug sudėtingų ir aktualių klausimų šioje srityje. Pirmininkaujantis Niderlandai siekia susitarti, kad galima būtų susitarti, kitą, susitarti penktadienį kofino posėdėje, kad būtų galima dirbti toliau dėl rizikos mažinimo ir rizikos pasidalymo elementų. Būtina tinkamai suderinti aišku įvairių valstybių narių a, interesus. Bankų sąjunga Tai yra viena finansų sąjungos dalis, apie kurią kalbama penkių pirmininkaujančių valstybių dokumente, taip pat kapitalo sąjungoje Mielai informuoju, kad penktadienį ekofinė turėtų būti susitarta dėl bendrojo požiūrio šiuo atveju. Ir mes tada jau tikimės pradėti su parlamentu ir komisija trejeto dėrybas. Dar vienas svarbus dalykas. Tai teisėkuros institucijų susitarimas dėl pasiūlytos direktyvos dėl um, IORP apie ką mes jau kalbėjome. Ir jūs žinote, kad rytoj vakare įvyks vienas iš e, trajeto dėrybų. Taip pat norėčiau paminėti pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų paketą. Jis labai aktualus mūsų ekonomikai ir taryba susitarė dėl dėrybinių įgaliojimų praėjusiais metais ir labai tikiu, kad parlamentas artimiausių metų baigs pasiūlymų analizę ir galima bus pradėti trajeto dėrybos. Dabar keletas nefinansinių temų susijusių su pinigų sąjungos kūrimo baigtimi. Pirmiausia, tai yra konkurencingumo E, rezultatų suvestinės. Jūs žinote, mes tikrai tvirtai e, pasitikime savo ankstesnę patirtimai, panaši institucija veikia Niderlanduose. Ir mes bent jau galėsime ekofinę šį penktadienį susitarti dėl kai kurių dalykų. Mes nutarėme pertvarkyti instituciją ir e, įvesti produktivumo, našumo elementą, o ne vien tik tai ekonominės naudos elemento požiūrių visus klausimus analizuoti. Mes taip pat ketiname apriepti ir konkrečius atlyginimo nustatymo modelius bei um, šios srities teisinės problemas išanalizuoti Visą tai būtina, jeigu mes norime vykdyti sėkmingą struktūrinę politiką. Šiuo metu deramasi dėl įgaliojimų pradėti dėrybas dėl struktūrinių reformų paketo. Visą tai aišku reikš, kad reikės konsultuoti su valstybėmis narėmis techniniais klausimais, juos spręsti, bet įsprendus tai turėtų padidinti užimtumo lygį, sukurti naujų darbo vietų. Taip pat tikimės, kad bus patvirtintas dėl rytoj dėl e, pinigų rinkos fondų bendrasis požiūris, tikėkime, kad taip ir įvyks ir tada mes jau galėsime su parlamentu ir šią temą analizuoti ir susitarti matyti ateityje dėl galimos direktyvos projekto teikimo, o taryboje, aišku, dėl tos direktyvos projekto tvirtinimo. Kas dar? Mūsų prašymų komisija pateikė veiksmų planą, kaip kovoti su uh, terorizmo finansavimu ekofine bus įvertinta dabartinė padėtis, tačiau didelės pažangos mes pasiekėme ypač įgyvendinant tinkamai dabar galiojančius teisės aktus. Ir galiausiai tikriausiai keletą žodžių reiktų pasakyti apie mokesčius. Praėjusį mėnesį pavyko pasiekti pažangos, siekiant vieno svarbiausių mūsų tikslų, tai yra DAC 4 direktyvos dėl automatinio pasikeitimo informacija ir taip pat e, mes e, ketiname susitarti e, kofinę dėl atat, tai yra kovos su mokesčių mokė, vengimu. Praėjusį mėnesį Ekofinas patvirtino tarybos išvadas, kuriuose yra raginama sudaryti juodai trečiųjų šalių sąrašą, kurios nebendradarbiauja su ES, kovojant su mokesčių vengimu. Dar vienas dalykas - PVM. Čia irgi pasistumėta į priekį. Pirmiausia, tai kuponų reglamentavimo taisyklės. Žinote, kad dėrybos vyko nuo 12 metų tarp valstybių narių. Dar valstybių e, yra parengtas veiksmų planas, kaip kovoti su PVM sukčiavimu, kuriame numatytos vidutinės trukmės ir ateities perspektyvos kovos su PVM sukčiavimu priemonės. Na, manau, išvardėjau beveik viską, gal nedėlėtų man čia daugiau ir kalbėti pirmininkę. O tuo labiau, kad mes e, tikimės, jog kita pirmininkaujantį valstybė dirbs dar veiksmingiau ir bus pasiekta dar geresnių rezultatų. Dėkoju. Jūs tikrai dirbote labai įsijuose, sprendėte daug klausimų ir tikimės bendrojo požiūrio dėl pinigų rinkos fondo. Šis komitetas labai džiugiai priima šią gerą naujieną. Taip pat dėl nacionalinio konkurencingumo tarybų džiugu, kad bus išplėstas konkurencingumo e, supratimas savoka, tai irgi turėtų būti svarbu. Mes taip pat laukime jūsų išvados dėl pinigų sąjungos. Lauksime to šios savaitės pabaigoje. Dėkoju ir dabar pradėsime nuo kalbėtojų. Ester Delank. Dėkoju pirmininkė. Aš išklausiau pirmininko, kuris sako, kad jisai nori dirbti, kad jis dirbo sunkiai ir dar nori dirbti dar sunkiau. Tai yra labai džiugu. Taigi sveiki atvykę į šį posėdį. Uh, Iš tikrųjų, jūs e, mm, atspindite tikrai puikiai pirmininkavusios valstybės e, darbą ir taip pat kaip Eurogrupės pirmininko darbą. Vienas dalykas man kelia nerimą, tai yra jų, jūsų pastebėjimai ir žurnalistų pastebėjimai dėl komisijos e, nuomonės dėl augimo pakto. Ar jūs su komisija dėl to esate kalbėjęs ir kokia, kokia yra jos nuomonė, kodėl dabar toks žiotažas, nes mes tarsi suprantame, jog svarbu turėti bendrą pagrindą, dėl kurio mes nesiginčytume. O dabar aš norėčiau pakalbėti apie būsimą kofino posėdį ir įdis. Rytoj Mes parengsime darbo dokumentą, mums tai buvo iššūkis, reikėjo suderinti įvairias parlamentarų e, nuomonės, sujungti daug įvairių temų. Mums tai buvo nelengvas iššūkis ir jūs e, pasakėte, kad penktadienį tikitės sutarimo dėl to, kaip bus veikime per artimiausius metus. Atrodo, kad tai bus tarsi kažkoks tvarkaraštis, kelių gairės, dėl rizikos e, sumažinimo, rizikos pasidalinimo įdis. Tai bus tarsi paraleliniai veiksmai, bet judėsime tuo pačiu greičiu. Gal jūs galėtumėte suteikti daugiau informacijos? Jūs kalbėjote apie SD generalinį direktoraktą ir e, yra neva trys valstybės narės, kurios neįgyvendino e, reikalavimų. Toliau dėl tų dviejų darbo atvarkių. Kaip mes galėtume būti tikri, kad rizikos sumažinimas e, ir su tuo susiję klausimai nagrinėjami e, sparčiai, o įdis irgi taip pat nagrinėjamas sparčiai. Taigi kaip išlaikyti tą darbo spartumą. Ir taip pat kitas dalykas mes turėtume nepamiršti ir tartautinės dimensijos. Viskas, pabaigiau. Dėkoju. Pirmas klausimas apie komisijos teisės akto patikimumą. Taip, man tai kelia nerima, nes kai mes susitarėme tarpusavyje, tai tuomet svarbu, kad visi laikytumės to susitarimo. Žinoma, yra lankstumas, aš nieko prieš, aš už tai taip pat ir pasisakiau, kai vyko struktūrinės reformos, taigi lankstumas gerai, tačiau komisijos vaidmo yra lemiamas. Jeigu valstybės narės mano, kad komisijos sprendimai sunkiai suprantami ir sunkiai nuspėjami, ar juolap neobjektyvus, ar kurie diferencijuoja mažas ir didelės valstybės narės, tai tuomet tai kelia nerimą. Ta aš jaučiu ir euro grupės susitikimuose, nes ministrai patys išreiškia tokį susirūpinimą. Todėl komisija turi suprasti, kad jų rankose yra e, sutartys, jos komisija yra sutarčių sergėtoje ir žinoma yra skirtingi požiūriai, yra skirtingos situacijos, bet vis sunkiau darosi susitarti ir laikytis to susitarimo visiems mums. Tai aš įsakiau savo tą susirūpinimą, komisija puikiai suprato tą mano nuogastavimą ir e, jie supranta, kad yra, kokį vaidmenį jie turi vaidinti ir bendrai paėmus mes e, sutarėme. Tačiau aš šiek tiek nerimauju. Mario Draghi taip pat kalba apie pasitikėjimo inkarą. Tai nėra pasitikėjimas iš išorinės pasaulio arba e, finansinių rinkų. Tai yra tarpusavio pasitikėjimas. Todėl laikykime to, ką mes e, susitarėme. Toliau dėl įdis. Mes kalbame apie tą kelių žemėlapį 13-14 metams, atsiprašau, 24 metais bankų sąjunga turėtų būti u, į, užbaigta. Turėsime vieną fondą, mes e, Aš taip pat e, tikiuosi, kad bus Europos indėlių draudimo schema, kuri veiks, bet e, dėl to dar reikės dėrėtis Kaipgi mes pasieksime tą rezultatą 24 metais? Laukia daug darbo. Reikia subalansuoto požiūrio, reikia dirbti su abiejomis darbo atvarkėmis, reikia mm, sumažinti bankų riziką ir taip pat integruoti finansinio reglamentavimo ir draudimo schemas. Žinoma, aš daugiau detalių jums negaliu atskleisti, nes mes vis dar dirbame prie įvairių klausimų, tačiau tikiuosi, kad viskas įmanoma. Taigi, toks yra mūsų tvarkaraštis ir mūsų dar laukia daug darbo. Jūs suprantate, kaip mums sunku dėrėtis, kokie nevienodi visų interesai, tokia yra padėtis. Taigi mes sujungsime tas dvi darbo atvarkės, sieksime pažangos e, abiejose ir e, mūsų tikslas yra 24. Dėkuoju pirmanžberės. Dėkuoju pirmininkė. Germas pirmininkė, jūs va, kalbate apie komisijos vaidmenį gyveninant stabilumo paktą. Ar jūs turite omenyje, kad komisija gali elgtis savavališkai ir savališkai taikyti taisyklės, ar tą jūs turite omenyje? Nes norint to pageidaujamo pasitikėjimo reikia kalbėti aiškiai, nes komisija netaikė taisyklių. Antras dalykas, jūs kalbėjote apie nacionalinės konkurencingumo tarybas. Ar jūs manote, kad tai yra normalu, kad į procesą neįtrauktas parlamentas? Juolab, kad tai turėtų tapti ekonominės valdysenos svarbių ramščių. Dabar dėl Edis jūs e, atsakėte mano kolegijai, tačiau vakar mes e, klausėmės Daniel Nui pranešimo, kuris paaiškino, kaip svarbu priimti teisės aktus šioje srityje, siekiant užtikrinti finansinių rinkų stabilumą ir jų pusiausvyrą. Taigi, ar jūs nebijote, kad jūsų šitas nurodytas kelių žemėlapis arba tvarkaraštis, na, šiek tiek atsiliks, vėluos įtvirtinti šį pasitikėjimą bankų sąjungą. Ir tuomet gali kilti pavojus, kad jeigu tos sąjungos neužbaigsime, mes neteksime viso to, ką pasiekime pirmųjų dviejų ramščių atveju. Dėkuoju, ponė Berės. Tai ar komisija taiko tinkamai taisyklės? Jeigu ne, tai ekofinas neturėtų pritarti toms taisyklėms, bent jau tokia yra darbo tvarka tačiau turiu nuogastavimų dėl CSR paskutinių sprendimų Ispanijai ir Portugalijai, nes atrodo, kad EDP procedūrai bus suteiktas papildomas laikas. Tai iš, iškils ir tais, klausimas, ar taisyklės bus taikomos tinkamai. Čia bus ir ekofino posėdis ir čia ir iškyla klausimas, ar Prancūzija turi būti traktuojama skirtingai ir kodėl. Atrodo, kad pirmininkas teigia tokį teiginį, jog Prancūzija nusipelnė skirtingo požiūrio todėl, kad jinai yra Prancūzija. Aš norėčiau suprasti tokį komentarą ir kitos šalis to taip pat norėtų, ypač mažusios. Jos nuogastauja, kodėl didžiosios e, yra vertinamos nevienodai ir tai nėra gerai. Tai pažydžia mūsų pasitikėjimą, todėl komisijai aš sakau, kad būkite labai atsargus, jūs e, turite laikytis e, to mm, stabilumo pakto. Toliau dėl konkurencingumo tarybų ir parlamento vaidmens. Aš, man atrodo, kad mes e, apie tai diskutavome anksčiau. Parlamentas turi čia kokį vaidmenį. Aš nelabai žinau, kodėl parlamentas neturi jokio vaidmens, galbūt čia yra kažkoks teisinis dalykas. Toliau dėl bankų sąjungos, dėl vėlavimo. Galbūt e, esate teisi, tačiau e, mes turime priežasčių vėluoti ir parengti bankų sanavimo fondą ir reikia surinkti nemažai lėšų. Lygiai taip pat e, tas pas pasakytina ir dėl indėlių draudimo fondo. Taip pat yra nemažai ir bankų neišspręstų klausimų, todėl jeigu jūs norite spartinti procesą ir spręsti MPL klausimus arba valstybių obligacijų koncentracijos dalykus, tai gali būti nelabai protinga, nes e, tos dalykus reikia įspręsti nuosekliai. Ir tai bus ir mūsų paskutinės bankų sąjungos ramstis. Dėkuoju, Bertoliuka. Aš kalbėsiu vokiškai. Daiselblum. Um... Ähm, Pone ministrė, Vokietijoje ne vien tik tai kalvinistai vertina sunkų darbą. Mes mėgstame, kai yra judama teisinga kryptimi, bet kalbant apie bankininkystės sąjungą, tai kyla čia tam tikrų klausimų. Mes nuolat girdime argumentus, kad piliečiai privalo turėti tokį patį savo indėlių saugumą pagal trečiąjį ramstį. Tai yra tas argumentas, kuris yra pasitelkiamas kalbant apie garantijų sistemą. Tačiau pagalvokime apie e, kitą konkurencingą sprendimą. E, tarkime, pilietis e, galėtų naudotis bet kuriuo banku, ne vien tik tai tuo banku, kuris veikia jo šalyje. Tai reikštų, kad pilietis gali pasirinkti tą banką, kuris geriausiai apsaugo jo indėlį. Tai man įdomu, kodėl jūs renkatės tokį sprendimą. E, Eidės akivaizdu turi trūkumų, atsiranda ir konkurencingumo iškraipimas e, tarp įvairių bankų, bankų sąjungoje, lyginant su tais bankais, kurie nėra bankų sąjungoje. Atsiranda tam tikros abejonės, kad e, draudimo schema galima supainioti su garantijų schema. Tai kodėl ES mes nesivadovavome konkurencingumo principu? Toliau. Jūs kalbėjote apie tai, kad taryba sprendžia apie VM klausimą ir susiduria su sunkumais. Mes neturime daug detalių. Ar jie kalbėjo apie apie gražinamąjį mokestį ir apie standartinį mokestį. Tai kaip ten yra? Dėkoju. Kalbant apie konkurencingumo požiūrį, tai man visuomet atrodo, kad nesvarbu, kur yra indėlininkas, nesvarbu, kokioje šalyje, nesvarbu, kokiam bankui priklauso, Būdamas ES jis nusipelno tokio pat apsaugos lygio. Ir be abejo, klientas gali pasirinkti banką, kurį tik tai nori. Mes norime, kad klientams būtų paprasta pereiti iš vieno banko į kitą. Mes sprendžiame šios klausimus ir mano šalyje. Be abejo, reikia kur kas daugiau skaidrumo, kad klientas galėtų suprasti, kuriuo banku gali pasitikėti, o kuris bankas yra rizikingesnis. Aš manau, kad dauguma klientų tiesiog nenumano, kokia yra situacija. Sudėtinga yra piliečiams įvertinti tuos bankus ir būtent todėl mes čia turime atlikti savo vaidmenį. Privalome turėti griežtus prižiūrėtojus, privalome garantuoti, kad laikomas kapitalo reikalavimo ir kad klientai yra ginami nesvarbu, kur jie yra. Kalbant apie draudimo sistemą, tai galbūt ji būtų stipresnė ir veiksmingesnė negu skirtingos draudimo sistemos. Bet Jeigu aš noriu, kad jūs prisijungtumėte prie mano draudimo sistemos, tai greičiausiai jūs žinote, kokia yra rizika. Ir prieš poniai Delangę prisijungiant prie sistemos mes norime žinoti, kokią riziką ji atneša. Galbūt mes paprašytume jos sumažinti tą riziką tam, kad ji galėtų prisijungti prie mūsų sistemos. Būtent apie tai dabar ir diskutuojame. Taip, yra tvirtų argumentų kuri rodo, kad reikėtų vienos draudimo sistemos, tačiau jei norite prie jos prisijungti, tai gali tekti sumažinti e, riziką esančią jūsų suvestinėse. Kalbant apie PVM, e, taip e, yra diskutuojama apie atvirkštinį apmokestinimo mechanizmą, kai kurios šalės už tai pasisako. Mes dabar mastame, ar galima būtų leisti toms šalims išbandyti tą sistemą. Kol kas dar neapsisprendėme. Kita penktadienį vyks diskusijos, komisija teiks savo patarimus, pakalbės apie teisinį poveikį. Ir mes tikrai labai rimtai vertiname šį klausimą. Ačiū. Dėkoju, Silviguliar. Dėkoju, pirmininkė, ačiū, kad jūs atvykote į mūsų posėdį. Jūs žinote, kad mums labai svarbu kai jūs pasikeičiate informaciją. Taigi aš noriu pirmiausia padėkoti. Padėkoti už tai, kad jūs įvertinote Junkerio deklaracijas apie Prancūziją. Aš tą sakau kaip Prancūzija. Prancūzijos pilietė. E, pagal 1789 metų e, Prancūzijai nusistovėjusi teisės nuostata, kad įstatymas turi, prieš įstatymą yra visi lygus. Ir jeigu, pavyzdžiui, kaip Jūs pakomentuotumėte, kokia būtų Šoiberio pozicija, kuris teigia, kad e, jeigu, mes, jeigu Britanija išeis, tai jinai išeis ir nieko tokio, jeigu pasiliks, tai pasiliks. Tai Aš norėčiau pradėti nuo teigiamų aspektų. Niderlanduose taip pat vyko keli referendumai. Aš turiu pasakyti, kad tikrai neveikia grasinimas, nereikia gazdinti e, balsuotojų, kas nutiks, jei jie pasirinks vieną ar kitą kelią. Man atrodo, kad grasinimas nėra tinkamas kelias. Na, aišku, e, Junktinės karalystės rinkėjams nelabai įdomu, ką aš pasakysiu, bet tarkime, jei jiems būtų įdomu, tai aš noriu pasakyti, kad yra stiprių argumentų, kurie pasisako už Europos bendradarbiavimą. Ir yra tam daugybė priežasčių. E, dabar e, labai dažnai kalbama apie migraciją. Ir tiesą sakant, migracijos problema nedings, jeigu pasitrauksite iš Europos e, Sąjungos. Vis tiek Prancūzija ir Junktinė karalystė turės dirbti, galvoti, ką daryti dėl Lamanšo sąsiurio. Uh, Ir reikės Junktiniai karalystė įsitraukti ir e, Turkijos ir Sirijos e, klausimais. Tad e, Europos bendradarbiavimas yra labai naudingas ir pačiai Junktiniai karalystiai. Aš turiu pasakyti, kad būtų gerai, kad Junktinė karalystė būtų ne vien tik tai narė, bet ir aktyvi narė, kad jie iš tiesų norėtų keisti ir tobulinti tai, ką mes čia veikiame. Junktinė karalystė kažkada buvo labai aktyvi, tačiau ji vis labiau pasivėja ir tik reaguoja, bet nes, nesima iniciatyvos. Ačiū. Pane Guliar, aš nekalbėjau apie grasinimus, aš tik norėjau atkreipti jūsų dėmesį į milijonų ES piliečių situaciją kitose valstybėse narėse. Visiems jiems rūpi, koks bus referendumo poveikis jiems. Man atrodo, mes per daug dėmesio skiriame vienai šaliai ir nereaguojame į visus kitus. Jūs dabar kalbėjote apie gerus argumentus, tačiau Aš e, sakau, kad ši situacija dėl Junktinės karalystės išėjimo kelia didžiulį nerimą ir visur kitur. Ačiū. Taip, gera pastaba. Puiku. Dimitris Papadimulis. Aš graikiškai užduosiu savo klausimą. Labai ačiū, ponė ministra, kad atvykote į mūsų posėdį. Jei aš neklystu, per pastarosius dviejus metus tai pirmasis kartas, kai jūs e, savo įžangoje nepaminėjote Graikijos. Man atrodo, kad tai yra geras ženklas. Tai parodo, kad e, Graikija dabar nebekelia tokio e, pavojaus, kaip kad buvo nušviečiama žiniasklaidoje. Po dviejų dienų vyks euro grupės posėdis, tada aš noriu paklausti, kokius sprendimų jūs imsitės Graikijos atžvilgiu. Kaipgi e, dėl tos paskolos, ar bus jis suteikta, ar bus padarytas tas vertinimo žingsnis. O toliau noriu paklausti ponas Dombrovskį ir ponas Moskovičiai, kai jie kalbėjo su Europos parlamentu, teigia, kad e, yra optimistiški. Jie mano, kad e, po vasaros e, diskusijos tarp Europos skolintojų ir Tarptautinio valiutos fondo tęsis ir kad bus numatytas konkretus veiksmų planas, kuris leis mažinti skolą. Ar jūs laikotės tokios pozicijos? Ponas Dubrovskis sakė, kad po 2018 metų komisija galvos apie mažesnius ir realistiškesnius biudžetus, nes dabartinis procentas daugeliu atrodo nepasiekiamas. Graikijos banko ankstes, ankstesnis vadovas ir buvęs finansų ministras teigia, kad skolintojai taip pat turėtų prisidėti tam, kad galiausiai būtų sumažinta skolos našta. E, tarptautinis valiutų fondas yra numatęs tam tikrus reikalavimus ir galbūt reikėtų kalbėti apie 2 procentus, o ne apie 3,5 procentus tam, kad Graikija galėtų vėl perėti prie augimo ir kad tai siūstų signalą investuotojams e, tam, kad jiems būtų aišku, jog Graikija grįžta į normalų augimą. Kokia būtų jūsų reakcija? Ačiū. Dėkoju už jūsų klausimą. Oficialus atsakymas toks, aš čia esu kaip ECOFIN pirmininkas, tai apie euro grupę nekalbėsiu, na, bet to nedarysiu, aš tiesiog atsakysiu jūsų klausimą. Jūs esate teisus, aš nekalbėjau apie Graikiją, kadangi šiandieną mes kalbame apie ECOFINą. Bet tam yra ir kita priežastis, ją jūs ir nurodėte. Mes dabar jau perėjome prie kito etapo. Pasitikėjimas tarp eurozonos narių ir kitų e, buvo mažiausias praėjusią vasarą. O tuomet e, tikrai buvo akivaizdus pasitikėjimo trūkumas, bet dabar jau mes e, nukeliavome ilgą kelią. Be abejo, mes e, dirbame kartu, nuomonės kartais išsiskiria. Ne visuomet sutarėme, koks yra teisingas požiūris, tačiau mes konstruktyviai dirbame kartu ir viliuosi, kad tai leis mums kaip ESM atstovams priimti tą sprendimą. Tai buvo jūsų e, pirmasis klausimas. Taigi, mes priimsime reikiamą sprendimą, jeigu buvo atlikti visi ankstesni veiksmai. Toliau e, dėl e, vasaros pabaigos turiu pasakyti, kad ne. Mes kalbame apie veiksmų planą, pastarosiomis savaitėmis visi apie jį kalba ir mes susitarime kalbame apie tą klausimą ir ESM pasižiūrės, kaip valdyti tą skolą, pasižiūrės į palūkanas, kad būtų sumažinta skolos našta per ateinančius metus. E, tai yra ta priemonė, kurios galima imtis iš anksto, po to bus numatytos specialios priemonės. Viskas priklausys nuo to, kaip atrodys skola tuo metu. Po to mes galėsim imtis papildomų veiksmų, jei to reikės. O ponas Donaras klausia apie 3,5 procentus to pirminio pertekliaus. Ar tai yra protingas procentas? Mes esame sutarę, kad 3,5 5 procentai nėra realistinis procentas. Tad mes numatėme tokią žemėjančią e, kreivę ateinantiems e, dešimtmečiams. Bet e, šių diskusijų po vasaros iš naujo nepradėsime. Toliau diskutuosime artėjant metų pabaigai, kai TVF renks valdybos sprendimą. Taigi metų pabaigoje TVF turės priimti sprendimą ir po to žiūrėsime, kas bus. Ačiū. Ačiū toliau Filipas Lambertas. Labas rytas. Dėl EDIS sistemos, tiesą pasakius, šiek tiek nuvylė pirmininkaujantis Niderlandai nes aš tikėjausi kur kas geresnio rezultato, ypač galvojant apie tai, ką jūs skelbėte pirmininkavimo pradžioje, tačiau sutinku su jumis, kad ne viskas priklauso nuo pirmininkaujančios valstybės pastangų. Bet dabar atrodo, kad ekofinas norėtų, na, šiek tiek įgelti komisai, tai neramina. Taip, dėl augimo ir stabilumo pakto mes turime nebijotinai rimtai jį įgyvendinti, bet kada jūs kalbate apie 2024, tai mane neramina jūsų žodžiai. Dabar kova su mokesčių vengimu. EBPO iš tiesų savo rekomendacijose neapima visų klausimų. Ir jeigu palyginsime EBVO rekomendacijas ir komisijos pasiūlymą, tai tikrai jie ne visai sutampa. Ir man tiesiog labai įdomu, ar pavyks išlaikyti tuos ambicingus tikslus pagal numatytą darbų programą. Ir gal aš klystu, bet man būtent toks vaizdas susidaro. Jūsų kolega valstybės sekretorius atsakingas už mokesčių klausimus yra pasisakęs. Ir man atrodo, kad jo kai kurie pasisakymai dominuoja. Dabar dėl taisyklių. Aš sutinku, kad jeigu mes norime užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą, taisyklių turi laikytis visi. Kita vertus, jeigu taisyklės yra tokios, kurios stabdo pažangą, tada kyla klausimas, ar geros yra taisyklės. Kad taisyklės reikalingos, nieks nebejoja, bet svarbu jo, jų kokybė jeigu taisyklės nesutampa su cikliškumu, tai tada jos neduoda naudos ir e, prasideda e, taisyklių taikymas alekart. Jeigu taisyklės e, tokios, kad negalima pasiekti tikslų, tada kyla problema. Nes taip mes tikime, kad taisyklių reikia, bet jeigu jos nepadeda pasiekti savo um, tikslų, tai tada jos nieko vertos. Ką Jūs apie tai manote? Atsakymas. Na, Jūs labai daug tikėjotės matyti iš Niderlandų pirmininkavimo. Mesgi darome darbą ne tam, kad visi būtų patenkinti. Na, dar liko porą savaičių ir galbūt me, mums pavyks uh, padirbėti taip, kad jūs mūsų vertinsite geriau. Na, dėl to suvestinės taisyklių. Na, nežinau, nemanau, kad jūs teisingai sakote. Todėl, kad jeigu mes pažiūrėsime į visą veiksmų planą ir į tas priemonės, kurias turėtume įgyvendinti artimiausiais metais, pažiūrėsime, kokia yra tarybos pozicija ir nutarimai. Uh, tai a, vaizdas bus optimiškesnis. Ar nepasikeis taisyklės vykstant trejato dėryboje? Gali būti, kad pasikeis. Jūs kalbėjote apie 2024 metus. Na, aš žinau, kad mes ir parlamentas susitarėme, kad pertvarkymo fondas turėtų būti sutvarkytas, įkurtas ir pradėti veikti kitų metų bet tai reiškia, kad ir bankų sąjungos kūrimas turi būti baigtas. Bet nepamirškite, šis darbas reiškia, kad reikia susitarti ir dėl kai kurių kitų detalių. O tos detalės reikalauja politinės pusiausviros, politinio susitarimo ir taip toliau. Jūs nelabai patenkinti uh, darbo mokesčių srityje. Turiu pasakyti, kad na, turėtumėt mums iš mūsų netimti galimybės. Dar praėjusi mėnesį galima buvo taryboje pasiekti sutarimo, jeigu mes būtume atsisakėme savo ambicingų tikslų. Nes vienom valstybėm narėm nepatiko vieną, kitiem nepatiko kitą, bet aš valstybėm narėm pasakiau, mes negalime šitaip kupiruoti viso susitarimo Ir dabar mes turime tai, ką turime. Ir per spaudos konferenciją po konfino aš labai atvirai apie tai pasakiau. Ir reikia tiesiog e, įgyvendinti, galvoti, kaip susitarti dėl BEPS. Taisyklės dabar. Jeigu jūs manote, kad taisyklės daro daugiau žalos negu duoda naudos, tai tada jas reikia keisti. Ir verta apie tai pakalbėti. Mes apie tai neformaliame akofinė susirinkę Amsterdame kalbėjomės, nes kai kurios, pavyzdžiui, fiskalinės taisyklės pakankamai gerai veikia ir tai rodo struktūrinio deficito sprendimas. Labai sunku, aišku, kai kurios dalykus nuspėti iš anksto, nes reikia ir politinės valios, politinę įtaką panaudoti. Mes visą tai svarstome. Ir mes dabar kalbame su komisija apie tai, kad reikėtų pakeisti tam tikruos rodiklius, ypač kai kalbame apie mm, taisyklės, kuriomis skirta užkirsti kelią piknaudžiavimui. Bet jeigu yra taisyklės, kurios įtvirtintos teisės aktuose, tai tada jau komisija turi imtis darbo ji formaliai privalo vykdyti tam tikrą priežiūrą, tai daryti sąžiningai ir objektyviai. Taigi, e, tą galėčiau pasakyti, bet sutinku su jumis, jeigu taisyklės nieko vertos, jas reikia pakeisti, jūs visiškai esate teisus. Ačiū. Marko Valiai. Dėkoju pirmininkė. Noriu padėkoti taip pat Eurogrupės pirmininko, taip pat ir Niderlandų finansų ministrui, kuris atvyko į mūsų posėdį ir palaiko santykius su parlamentu. Jūs kalbėjote apie tą veiksmų planą, apie kurį daug kas dabar šneka. Ir jūs, penki pirmininkai, parengėte šį veiksmų planą, kuriame kalbama apie bankų sąjungą. O tiesiog e, paprasti piliečiai tikisi, kad šitą bankų sąjungą e, užkirs kelią tokiems e, spekuliaciniams e, prekiavimams. Bet klausimas, ar e, po tos sąjungos neatsiras naujų e, finansinių produktų, kurie galbūt bus pakeisti gražesnių vardu ir e, iš tiesų esmė liks ta pati. Toliau dėl indėlių draudimo yra bankų rizikos sumažinimo tikslas, bet e, kriterijai renkamasi, renkamami blogai. Nes pavyzdžiui, kalbant apie valstybės skolą, tai jos negalime e, vertinti pagal didesnės e, antrinių išvestinių produktų rizikos Taigi, man atrodo, kad ta kryptis, kurią jūs judate, yra neaiškiai. Arba jūs atstovaujate rinkėjus, arba lobistus ir didžiosius bankus. Ir man atrodo, kad jūs renkatės būtent antrąjį kelią. Toliau, e, mokesčių vengimo klausimas. Yra šalių, kurios nesutarė su komisija, parlamentu, e, kuris dabar e, tvirtina teisės aktų paketą. Ir jūs ką tik pasakėte, kad e, Niderlandai už, tačiau yra šalių, kurios prieštarauja. Ir dabar grįžtant prie tų penkių pirmininkų e, veiksmų plano, tai reikia įsiaiškinti, ar jau viskas apibriešta, ar viskas bus apibrėžiama tik po breksito. Norėčiau, kad jūs tai paaiškintumėte. Nes eurozonoje yra tam tikras e, perviršinis e, procentas, pavyzdžiui, Vokietijoje ir e, norėčiau įsiaiškinti, ar ta fiskalinis, ar fiskalinės pasangos bus pareikalautos didesnės iš Vokietijos nei iš kitų valstybių. Klaus, iš jūsų klausimą, ponia Valė, gana sunku bus atsakyti, nes aš ne visiškai juos supratau. Jūs sakote, kad bankų sąjungos pasiekmė nauji produktai, nauji finansiniai produktai. Nelabai suprantu, apie kokius produktus jūs kalbate. Jūs sakote, kad mes kapitalo rinkų, kapitalo rinkų sąjungą, aš turėjau galvoje, sako parlamentaras. Ir galiausiai jūs pasakėte, ar jūs klausote piliečių, ar jūs klausote bankų lobistų. Na, man atrodo, piliečiams labiausiai rūpi, kad bankais būtų galima pasitikėti, kad jie galėtų saugiai veikti. Ir kad jie kaip mokesčių mokėtojai nenukentėtų. Nes nepamirškite, vykstant finansiniai kriziai, valstybių skolos nežmoniškai išaugo. Ir dabar iš tiesų reikia įvertinti, su kokia rizika susiduria mūsų bankai ir atsargiai, bet ryštingai bandyti tą riziką sumažinti. Tai bankai prisima tam tikrą riziką, bet bankai turi dirbti tam, kad verslas, įskaitant MVI, mažas ir vidutinės įmonės, klestėtų. Taigi tiek. EDIS sistema. Jūs klausėte, kokios šalis prie, valstybės narės prieš. Aš niekada nesakau, kas už. Nes pirmininkaujančios valstybės požiūris svarbiausia yra susitarti, bet susitarimas turi būti tvirtas ir veiksmingas. Ir mes dabar kaip tik dirbame tam, kad suderintume skirtingas valstybių narių nuomonės. Ir galiausiai dėl Vokietijos teigiamo biudžeto. Na tai ne vienintelė valstybė narė, kurios a, biudžetas tikrai labai geras, teigiamas, bet jūs visą tai siejate su fiskaliniu pajėgumu. Aš nelabai suprantu, ką jūs turite galvoje, todėl nelabai galiu jums atsakyti, sako Niderlandų ministras. Dabar Bernardas, manau. Gerbiamas Niderlandų finansų ministrė, aš norėčiau pakalbėti apie Europos finansus, taip pat jūsų šalies ir mano šalies finansus. Man šiek tiek pikta, kad jūs mm, spaudoje esate išsakę keistų dalykų. Pavyzdžiui, Figaro, mm, jūs kalbėjote apie Paryžiaus veiksmus Briuselio atžvilgių, kurie yra ne tinkami ir e, kad Paryžius reikalauja, pavyzdžiui, išskirtinių sąlygų palyginus su, tie, trims, su tais trimis procentais. Pavyzdžiui, Prancūzija bando išgauti tuos 3 milijardus eurų iš Google kompanijos ir tą daro kol kas nesėkmingai, nes jisai šitą įmonę mm, dėl nesažiningos konkurencijos nuken, daro žalą mūsų biudžetui ir kasmet Europos partneriai nukenčia dėl e, tokių veiksmų. E, Prancūzijai tai yra 30-40 milijardų per metus, tai yra 2 procentai PVP. Mes nagrinėjame informaciją, kuri leistų būtent užtikrinti tą nuseklų augimą, kuris prisidėtų prie mažų vidutinių įmonių ir tuo part metu jūsų šalyje įgytas neteisėtai pelnas yra paskirstamas ne, nežinia kur. Tai kaip tai įvyksta, kad jūsų vyriausybė prisidėjo prie mūsų viešosios, e, e, mūsų visuomenės e, nuskurdinimo, nes mūsų pusketvirto procento deficitas iš tiesų nebūtų toksai, jeigu situacija nebūtų buvusi nepalanki mūsų šaliai. O dabar jūs norite, kad mes taupytume. Gal jūs galite paaiškinti, kodėl mums reikia vienos šalies um, atremti argumentus to šalies, kuri e, prisideda prie tokio um, netinkamo elgesio. Ačiū. Pirmiausia, dėl komisijos ir tai, ką aš apie ją pasakiau. Mano žodžiai mažai, ką turi bendro su padėtimi Prancūzijoje, nes aš nekomentavau Prancūzijos, o tik tai keletą atskirų sprendimų, o Prancūzijai busit buvo suteikta keletas metų išteisyti padėčiai ir būtų labai gerai, kad e, tokią galimybę turėtų visi bet tokia galimybė suteikta vadovaujantis labai skaidriais ir objektyviais kriterijais. Dabar dėl mokesčių vengimo. Taip, tai mūsų kasdieninė duona, visi mes tai žinome. Jeigu Niderlanduose iki šiol, Niderlandai iki šiol keldavo problemos, Tai tai reiškia, kad Niderlandams reikia prisidėti prie problemos sprendimų ir mūsų finansų ministras tą daro. Mūsų mokesčių sistemos suteikia galimybę tarptautinėms bendrovėms išvengti mokesčių ir jos tai daro ne tik tai pasinaudodamos E, Niderlandų mokesčių sistema, bet ir kitų valstybių narių sistemomis. Vienintelis dalykas, ką mes turime padaryti, tai perimti tarptautinius standartus ir įgyvendinti juos Europos Sąjungoje. Ir mes einame šiuo keliu. Jeigu dėl to reikės keisti mano ar jūsų valstybės teisės aktus, tai mes tą turime padaryti. Ir e, pavyzdžiui, lygiai tą patį <clears throat> reikia keisti um, taisyklės reglamentuojančias um, inovacijų ir patentų dėžutės panaudojimą. Aš manau, kad tai vienintelis būdas pasiekti pažangos. Būtent perimti tarptautinius standartus, įgyvendinti nacionalinės teisės lygių ir išspręsti galų gale mokesčių vengimo problemą tam tikrose sritise. Ačiū. Toliau pona Zarianopulos. Na, aš noriu pakalbėti ne tik tai apie padėtį, kuri aktuali Graikijai, bet apskritai apie darbuotojų judėjimą. Komisija sako, kad dabar jį analizuoja galimybę sutvarkyti pagal bendras taisyklės um, atlyginimų nustatymą. Tada atsiras tikra konkurencija judumo požiūrių, darbo jėgos judumo požiūrių. Tačiau žmonės nepritars nei komisijos tokiam pasiūlymui, nei mūsų ministro pirmininko pasiūlymui, kuris daro lygiai tą patį. Todėl, kad per tą laiką, kol bus susitarta, daugelis žmonių praras būstą, jį bus priversti atiduoti bankams. Jūs ir mūsų vyriausybė labai noriai naudojasi privilegijomis, mokestiniais gražinimais ir mokesčių gražinimo taisyklę labai dosniai taikote tarptautinėms bendrovėms. Noriu dėl to užduoti Jums konkrečių klausimų ir tikiuosi išgirsti konkrečių atsakymų. Kadangi e, Jūs varsysite su mūsų dabartinė vyriausybė užimtumo klausimus, kokie Jūsų nuomonė būtų geriausi dalykai įtraukti į e, tarpusavę supratimo memorandumą. Ar vėl e, reikia užsiimti masiniais atleidimais iš darbo? Nepamirškite, Europos teisingumo teismas yra išreiškė savo nuomonę ir galų gale, taikant masinius atleidimus, mūsų nedarbas išlieka vis dar toks aukštas, koks ir buvo. Tai yra 25 procentus sudaro. Dabar 14 atlyginimo atsisakymas ir atlyginimo nustatymas mažesnio negu kad galima būtų pragyventi. Pirmininkas nutraukė pasisakantį. labai konkretus klausimai, kuriems reikia labai konkrečių atsakymų, o aš negaliu tokių jums suteikti, nes kalbama apie darbo rinką. Ir atsigavimas tik tai prasidėjo. Institucijos kartu su kolegomis iš Graikijos informuos tik savo ministrus tik tai vėliau, todėl aš negaliu jums duoti atsakymą į tą specifinį klausimą. Dėkuoju, Guna Haufman. Dėkuoju. Aš norėčiau pakalbėti apie bendrą ekonomikos būklę. Man susidaro įspūdis, kad uh, mes diskutuojame apie institucinius pakeitimus, o ne struktūrinės reformas. Žvelgėme, kokios yra tos struktūrinės problemos, tuomet įkūrėme naują komitetą, naują veiksmų planą ir kitas įk mes tiesiog pakeičiame taisyklės, kurių nesilaikome naujomis, tikėdamėsi, kad jų laikysimės. O problemos išlieka. Jeigu žvelgime į tą Europos ekonomiką nuo 2007 metų e, tiesioginės investicijos į Europą sumažėjo beveik per pus. Žinoma, priklausomai nuo valstybių ir bendras e, vaizdas toks. Tuo tarpu kitose regionuose didėjo, pavyzdžiui, JAV padvigubėjo. Taigi trūksta investicijų. Europos Sąjungoje mūsų mokesčiai palyginus su kitais konkurenciniais regionais, didesni 15 procentų. Todėl, kągi jūs mums siūlytumėte daryti, kad e, mums tos struktūrinės reformos e, pasiteisintų, būtų sėkmingos, gal e, kaip pakeisti mūsų ekonomikos būklę, o ne diskutuoti apie Europos institucijų pakeitimus. Nes tie pakeitimai nebūtinai savaime reikš ekonominės struktūrinės reformas. Taigi, gal diskutuokime apie Europos ekonomiką, o ne apie Europos institucijas. Dėkuoju, jūs visiškai teisus. Tiek daug laiko išeikvojame. kalbėdami apie institucijas, jų problemas, man atrodo, kad struktūrinės reformos išlieka tas sprendimas, kuris pagerins Europos našumą ir atgaivins ūkį. Mes negalime susitaikyti su dabartiniu lėtų augimu ir nedarbo aukštų lygių. E, aš manau, dar yra galimybių įvairiose šalyse, įvairiose rinkose. Todėl aš kartu su pirmininku Junkeriu, atrodo, Financial Times parašėme straipsnį, kuriame pasisakėme už aiškius įsipareigojimus, kaip mes norime užbaigti vidaus rinkos formavimą. Ir niekaip nesuprantu, kodėl mes tiek daug mažai dėmesio skiriame. Junkerio plane buvo trys ramšiai. Pirma yra investicijos, struktūrinės reformos. Tačiau kol kas pažangos šioje srityje padaryta nedaug. Ta pati galima pasakyti apie aukštą mokesčių lygį. Jeigu žiūrime į darbo rinką, tai mes turime Europoje tikrai stiprų socialinį modelį. Aš labai vertinu socialdemokratų modelį, tačiau mes koncentruojamas į netokią produktyvę darbo jėgą. Todėl mums reikia būtent mokesčių reformų šioje srityje, kad e, piliečiai būtų lengvai įdarbinami ir galėtų grįžti į darbo rinką. Tai yra tokios pagrindinės reformos, kurias privalo atlikti kiekviena šalis. Ir mūsų šalių paslaugų e, rinka ypač stipriai reglamentuojama yra tiek daug profesijų, kurios yra tarsi uždaros ir ypač jaunimui labai sunku pradėti verslą kai kuriuose šalise, tiek daug e, biurokratijos ir taisyklių. Taip, aš galėčiau visiškai pritarti, kad sunku. Ir juolab, kad e, struktūrinės reformos nėra populiarios, ypač prieš rinkiminį laikotarpį. Bet jeigu mes jas tęsime, tai ekonomika tikrai e, nepasistumės į priekį ir šansai laimėti rinkimus e, bus maži. Tank. Šią savaitę mes e, ketiname užbaigti jo apdarybas ir mes skeptiškai vertiname komisijos pasiūlymą, tačiau pažangos buvo padaryta nemažai ir tikiuosi, kad trečiajame mes užbaigsime uh, darybas ir pagerinsime, patobulinsime tą pradinį pasiūlymą. Ypač dėl ypač e, tarpvalstybinių sandorių srityje. Mes spręsime taip pat ir mokesčių vengimo problemą. Europos parlamentas priėmė Bajuko Bajats patvirtino pranešimą, kuris e, rodo, jog nepaisant politinių skirtumų, mes galime susitarti dėl e, bendro požiūrio mokesčių vengimo srityje. Žinoma, ir jūs susidurė su tais e, skirtingais požiūriais. Gal jūs galite jais pasidalinti, nes man tikrai e, gaila, kad kai kurios valstybės sako taip, o paskui balsuoja ne posėdžiuose. Airija pasiūlė pakeisti CFC ir kitus teisės aktus, ar jūs galite pasidalinti tais sunkumais, su kuriais jūs patys susidurite? Man bus sunku, e, būtų sunku įvertinti skirtingas pozicijas, skirtingus pasiūlymus. Aš tiesiog noriu, kad paketas būtų tvirtas ir taip pat e, nesusilpnėtų arba nenutekėtų kažkokia informacija ir sumažėtų pasitikėjimas. Daugelėje šalyje vyksta diskusijos dėl mokesčių vengimo ir dėl to nesažiningo elgesio, koks yra tas, kokia yra konkurencija tarp mūsų valstybių. Visi su tuo mes susidurime ir mes visi finansų ministrai Kofino posėdžiuose Būtent apie tai kalbame ir siekime tam užkirsti kelią, kad jeigu piliečiai moka mokesčius, tai tos mokesčius turi mokėti visi ir turi būti labai tvirti Europos standartai. Praeitą a, savaitę Ekofine vyko mūsų uždaros diskusijos, jūs turbūt jų nesekite ir aš žinoma negaliu atskleisti tos informacijos. Dėkoju. Man atrodo, kad mūsų apsikeitimas informacija buvo tikrai įdomus. Išnagrinėjome, palėtėme daug svarbių klausimų. Svarbu, kad jūs pastebėjote, kaip jūs mėginsite supaprastinti ir padaryti skaidresnės mūsų fiskalinės taisyklės Žinoma, tai yra tik pareiškimai, bet e, dėl Prancūzijos, tai čia sprendimas, žinoma, yra labai sunkus, todėl galbūt e, kalbėkime apie konstruktyvius faktus, o ne apie nuomonės. Taigi, ačiū už jūsų atliekamą darbą. Ir dar grįžtant prie paskutinio klausimo dėl mokesčių vengimo, tai tikrai galiu tik tai pastebėti, kad pirmininkaujantį valstybę deda daug pastangų. Ir mes, žinoma, nurodėme, kokie gali būti iššūkiai ES, kad um, mes ir toliau kovotume su mokesčių vengimu. Taigi dar kartą ačiū Jums ir Lauksime kito ekofino rezultatų, o su jumis mes bendradarbiausime ir toliau. Ačiū. Okay. Point six of the agenda. Taigi šeštasis darbo atvarkės e, klausimas. E, čia mes e, kalbame apie susitarimą su Monako kunigaikštystė, pagal kurį yra numatomos priemonės lygiai vertės nustatytoms tarybos direktyvoje 2348 pranešėjas Andrėjas Švab žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, mes e, nuo euro grupės e, dabar periname prie e, mokesčių susitarimo su Monako kunigaikštystė. Tai yra susitarimas tarp ES ir Monako kunigaikštystės, pagal kurį yra numatomos priemonės skirtos nustatyti palūkanams tam, kad jos atitiktų Europos lygį. Pirmininkė, kolegos, Žinote, kad mes dėrėmės su Monaku dėl abipusio pripažinimo, dėl sąskaitų tam, kad būtų galima išvengti mokesčių slėpimo. Tai yra tokia maža šalis Europoje ir kaip mes kalbėjome per pastruosius metus, buvo labai svarbu priimti tą susitarimą. Taip pat diskutuojame ir su Lichtensteinu. Esame sėkmingai sustarę ir su kitomis šalimis, tuo metu kiti pranešėjai rengia pranešimus. Dabar jau buvo susitarta dėl paties susitarimo. Tekstas buvo parafuotas 2016 vasario 22. Taigi bus automatiškai keičiamas informacija apie tas sąskaitas ir viskas bus įgyvendinta iki 2018 metų. Nuo 2004 metų buvo deramas ir aš džiaugiuosi, kad dabar jau padarytas žingsnis į priekį. Labai svarbu, kad būtų sudarintos Monako ir ES apmokestinimo taisyklės palūkanų srityje. Mes čia turime atsižvelgti ir į tarptautinius aspektus į keitimąsi informaciją e BPO kontekste. Aš džiaugiuosi šiuo susitarimu, kaip ir kitais, kurie buvo sudaryti su Lichtensteinu, Andora ir Šveicarija. Tai yra labai svarbus žingsnis. Tai reiškia, kad visos šalis kartu gali kovoti su mokestiniu sukčiavimu. Labai svarbu keistis informaciją apie bankų sąskaitas, apie palūkanas ir tas susitarimas leis lengviau nustatyti mokesčių vengimo atvejus ir padės atbaidyti asmenis nuo mokesčių slėpimo tam, kad nebūtų galima slapstyti savo kapitalo užsienyje. Labai svarbu, kad šis susitarimas būtų ratifikuotas kaip įmanoma greičiau. Mes čia vadovavomės su paprastinta procedūra pagal 50 taisyklę. Labai svarbu, kad ekonomikos komitetas imtųsi laiku veiksmų, tik pirmininkė nori pasakyti, kad e, ankstesnių pranešimų atveju e, turinys buvo kitas. Bet e, labai svarbu, kad mes turėtume numatytą procedūrą, pagal kurią nebūtų galima į pranešimą įtraukti tokių dalykų, kurie prieštarauja logikai. Aš manau, kad reikėtų vadovauti supaprastinta procedūra taip, kaip tai ir numatyta. Džiaugiuosi, kad kolegos stengiasi vadovautis tą procedūrą praeitįje ir aš tikiuosi, kad na, jie pritars mano pranešimui. Ačiū. Um, I... Ačiū. SND, ar turite kalbėtoją? Prevanš Peres. Uh, euh, Dėkuoju pirmininkė, aš noriu atsiprašyti mūsų e, šešėlinio pranešėjo vardu, kuris balsuoja pramonės komitete. Taigi dėkoju kolegai Švabą, kuris gerina mūsų bendradarbiavimą su Monaku. Tai yra supaprastinta procedūra, kaip pasirašyti sustarimus su tokiamis šalimis kaip Pandora, Liechtensteinas, Šveicarija. Tai, yra, tai atspindi ir mūsų pageidavimus. Mes norime keistis informaciją, todėl nemanau, kad kai balsuosime, iškils kažkokių problemų. Sanderlunds. Dėkuoju, Sanderlunds. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkuoju ir pranešėjui. Mes pritarėme ankstesniems pranešimams, taip pat ir šitam. Tai padės mums išvengti dvigubų standartų taikymo ateityje. Taigi remiame ir šį pranešimą. Ačiū. Aš noriu padėkoti Andrėjas už e, atliktą darbą. Mums tinka jo išsakytos pozicijos, kadangi Monakas ribojasi su mūsų šalimi, tai tikrai reikėtų ir nuvykti į tą šalį ir pažiūrėti, ar iš tiesų laikomasi tų taisyklių. Viegas. Aš nelabai ką turiu pridurti. Buvo ir panašių pranešimų, kuriems mes pritarėme, taigi manau, kad judame teisinga kryptimi. Ačiū. Dėkoju. Barbara Klepel. Jos nėra. Pranešėjau, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Labai ačiū, ponė pirmininkė. Manau, iš esmės viskas jau pasakyta. Vadovaujamės paprastinta procedūra, tai nereikia išsamių diskusijų. Noriu pasakyti, kad šioje srityje didžiausia problema yra štai kokia. Kaip užtikrinti, kad valstybių narių mokesčių inspekcijos gal, galėtų geriau bendradarbiauti. Mes negalime jų priversti to daryti. Žinome, kokios iškilo problemos dėl Panamos dokumentų. Taigi, Reikia užtikrinti tokią situaciją, kad valstybės narės, turėdamos kompetenciją, vis tiek susitartų dėl procedūrų ir dirbtų efektyviai. Mes e, galime matyti tas mokesčių sistemas ir šis susitarimas tikrai padės užtikrinti didesnį skaidrumą. Tačiau Reikia pasižiūrėti, kaip vyksta bendradarbiavimas mokesčių srityje. Aš esu tikras, kad dauguma kolegų man pritars, kad nėra čia kažkokių didelių problemų. Ačiū. Labai dėkoju. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Prieštravimus prieštaravimų galutinis terminas baigėsi šiandieną, taigi galima bus laikyti, kad pranešimas priimtas. O, o po to vyks balsavimas e, Liepos antrą dieną plenarinėje sesijoje. Na dabar septintasis darbo atvarkės klausimas - žalioji knyga dėl mažmeninių finansinių paslaugų. Mes čia turime pranešimo projektą. Ponas Liudvikson pranešės. Žodis jums. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mes ir toliau nagrinėjame komisijos žalėje knygą dėl mažmeninių finansinių paslaugų. Ta žalioji knyga yra iš tiesų įdomi. Joje yra kalbama, kaip veiksmingiau naudotis teisės aktais. Aš noriu pasakyti, kad mes stengiamės kiek įmanoma glaudžiau bendradarbiauti. Pranešėjai patikė savo požiūrius ir aš labai stengiuosi, kad diskusijos su šešėliniais pranešėjais vyktų toliau ir kad jos būtų kiek įmanoma konstruktyvesnės. Šis pranešimas yra padalytas į tris dalis. Pirmiausia, bendros pastabos, toliau antroje dalyje yra kalbama apie tai, ką galima būtų padaryti ir ką reikėtų daryti trumpuoju laikotarpiu, o trečioje dalyje yra kalbama apie ilgalaikę perspektyvą. Aš noriu pasakyti, kad Yra sutarima, jog dar daug ką reikia padaryti renkant ir analizuojant duomenis. Reikia sustiprinti komisijos pajėgumus šioje srityje. Nemažai žaliojoje knygoje išdėstytų idėjų nėra pakankamai stiprios. Mums reikia, kad jos būtų tvirtesnės tam, kad mes galėtume užtikrinti tvirtesnius ir patikimesnius teisės aktus. Aš šiandien norėčiau paminėti kelis aspektus. Man atrodo, kad svarbu yra aptarti tas konkrečias priemonės. Visų pirma, reikia geriau kovoti su diskriminacija, kuri atsiranda dėl e, gyvenamosios vietos. Labai dažnai vartotojas yra apribotas siaura vidaus rinka, o ne plačia ES rinka. Tai nenaudinga vartotojams. Jei pasižiūrėtume į ES rinką, pamatytume, kad ir pačiai rinkai tai nėra naudinga. Taigi mes privalome pašalinti visą geografinį blokavimą. Reikia galvoti apie teisės aktų alternatyvas, kad tai būtų skirta specialiai finansiniam sektoriui. Antra, tam, kad tinkamai funkcionuotų vidaus rinka, reikia, kad vartotojas turėtų galimybę palyginti kainas ir kokybę nes kitų atveju rinkos mechanizmas neveiks taip, kaip turėtų. Kalbant apie kainos ir kokybės lyginimą, tai mes turime įvairius vietos mechanizmus, tačiau to nepakanka bendrai rinkai. Mums reikia ambicingesnių priemonių. Reikia geresnės struktūros, Reikia, kad e, turėtume pavyzdžiui ES lygio portalą, kuris leistų palyginti rinkoje esančių produktų kainą ir kokybę. Aš manau, kad tikrai reikia imtis veiksmų šioje srityje. Todėl norėčiau, kad komisija numatytų veiksmų planą, pagal kurį būtų nurodyta, kaip turėtų būti pasiektas šis tikslas. Toliau mokėjimų e, direktyvos struktūra gal ji galėtų tapti atskaitos tašku. Trečias aspektas. Kila klausimas, kaip užtikrinti geresnį rinkos vystimąsi. Labai svarbu, kad būtų galima e, lengviau identifikuotis Tam reikia, kad komisija ir valstybės narės vadovautųsi AIDA reglamentu. Naujas kovos su pinigų plovimu teisės aktas turėtų būti pasitelktas. Reikia, kad būtų sujungti saugumo reikalavimai ir taip pat vartotojui palankios ir paprastos procedūros. Ketvirta. Komisija privalo atlikti išsame klaidinančios informacijos analizę, nes kartais vartotojas gauna klaidingą informaciją apie valiutos konvertavimą. Kartais e, tas keitimo procentas būna labai aukštas, kartais sudėtinga gauti informaciją ir dėl to nukenčia vartotojas. Todėl aš raginčiau komisiją rasti vieną sprendimą, kuris leistų vartotojai iš tiesų suprasti, koks yra procesas ir kad vartotojas galėtų tą procesą kontroliuoti. Penkta, nepamirškime ir tiekimo. Privalome dėti pastangas, kad ir pati smulkiausia įmonė galėtų veikti vidaus rinkoje. Visų pirma, reikėtų koordinuoto nacionalinių kontaktinių e, taškų tinklo. Tai galėtų būti tokie vieno langelio principų veikiantis punktai, e, kurie pagelbėtų ir kitoms valstybėms narėms, ir kitoms įmonėms, kurios e, nori užsimti tarptautinę prekybą. Visi šie penki aspektai yra tik dalis numatomos darbo atvarkės. Aš viliuosi, kad žalioji knyga paskatins įvairias iniciatyvas ir pasiūlymus susijusius su kitomis pagrindinėmis rytimis. Kol kas mes tik pradedame darbą ir aš viliuosi, kad toliau bendradarbiausime šio pranešimo klausimu ir kad galiausiai galėsime parengti aišku pranešimą, kuris sulauks plataus politinio pritarimo. Dėkoju dabar apie. Thank you. I am actually. Ačiū. Aš tiesą pasakius e, pakeičiau Alan Kardek šiandieną ir kalbėsiu ne savo vardu. Taigi pirmiausiai reikia pasakyti, kad pranešimas tikrai gerai parengtas, turiu galvoje ir teikiamus pasiūlymus ir mes galime toliau e, bendrai dirbti, kad e, dėl mažmeninių finansinių paslaugų būtų parengtas rimtas dokumentas. Kita vertus, mes siekiame tų pačių tikslų kaip ir komisija. Tai yra e, šios rinkos skaitmeninimo, ne tik nacionalinių, bet ir europinių lygų. Reikia pasakyti, kad mažmeninių finansinės paslaugas reglamentuoja nemažai taisyklių, kurios buvo priimtos pastarais metais ir reikia pirmiausiai įvertinti, kaip jos taikomus, kaip jos veikia, o tik paskiau jau galvoti apie naujas taisyklės. Dar vienas dalykas, kad reikia įvertinti, kokie galiojantis teisės aktai daro poveikį mažmeniniams finansinėms paslaugoms. ES rinka šioje srityje turi daug neišnaudotų galimybių ir jomis gali pasinaudoti startuoliai ir mažos bei vidutinės įmonės. Aišku, kapitalo gražos norma priklausomai nuo produkto yra labai skirtinga, reikia įvertinti šį veiksmą. Jeigu mažmeninių finansinių paslaugų rinkoje išauks konkurencija, tai tada sumažėja tokių produktų kaina ir atsiras didesnė jų pasiūla. Kitas dalykas yra inovacijos. Šioje srityje vis dar vyrauja tarp valstybiniai sandoriai. Bet nepamirškite, kad egzistuoja e, skirtingos nacionalinės, pavyzdžiui, apmokestinimo sistemos, e, yra kalbiniai, lingvistiniai barjerai. Todėl nepakaks vien tik tai imti skaitmeninimo darbo. Reikia <clears throat> galvoti ką daryti, kad pajėgumai nebūtų toliau ribojami įvairiausių kliučių. Ir nemanau, kad mes surasime tą sprendimą, kuris tiks visoms, visų valstybių narių mažmeninių finansinių paslaugų sektoriams, nes egzistuoja savi išskirtiniai um, bruožai. Kita vertus, didžiausios problemos kyla mažoms ir vidutinėms įmonėms nes jos susiduria su labai specifinėmis problemomis. Todėl taisyklės turi padėti MVI užsiimti tarp valstybinių lygių finansinių, mažmeninių finansinių paslaugų teikimų. Dar reikia atkreipti dėmesį į tai, kad būtina apsaugoti a, ES vartotojus, ypač jų asmeninius duomenis. Todėl labai svarbu kad valstybės narės tinkamai gyvendintų nacionalinės um, indėlių garantijų sistemas. Duomenų apsaugos rytyje reikia įgyvendinti tiek europinės, tiek nacionalinės taisyklės ir jeigu bus įgyvendito elektroninio parašo sistema, tai tik tada mes galėsime galvoti apie apsaugą, tinkamų lygio apsaugą. Savo pranešime pranešėjas nurodo prioritetinius uždavinius, kurie tikrai e, įdomus. Ir pavyzdžiui, palyginti vieno langelio sistemas veikiančias finansų rinkoje, suderinti su kovo su pinigų plovimu direktyva ir skatinti spartesnį kovos su su pinigų plovimu direktyvos pakeitimą yra tie svarbus elementai, kuriuos įskiria pranešėjas. Be to būtina skatinti inovacijas, o tai galima padaryti skatinant verslą jomis užsimti vairiuose sektoriuose, nes tada mes galėsime sukurti europinę mažmeninių finansinių paslaugų rinką. Aš sutinku, galimybių yra labai daug jas turime ateityje išnaudoti, mes turime jomis pasinaudoti dabar, kai laikas tinkamas. Ir aišku, esame pasirengę dirbti kartu su kolegomis iš kitų frakcijų, kad parengtume pakankamai tvirtą Europos parlamento pranešimą, kurio nuostatos duotų naudos mažoms vidutinėms įmonėms, vartotojams skatytų inovacijas, e, padėtų sumažinti mažmeninių finansinių paslaugų kainas. Ačiū. ECR vardu Sandalūnas. Ačiū. Aš pakeičiau kolegą, pona Fox, kuris negali čia dalyvauti ir kalbėsiu jo vardu. Ponas Foksas pritarė keletui pranešime išdėstytų minčių, ypač tam, kad labai svarbu plėsti mažmeninių finansinių paslaugų rinką, užtikrinti, kad joje konkurencija būtų geresnė, kad atsirastų inovatyvių produktų, nes tokiu būdu būtų galima sumažinti mažmeninių finansinių paslaugų ir atitinkamų produktų kainą. Be to, atsiradus didesniai konkurencijai bus galima mažinti ir ats, imantis inovacijų bus galima sumažinti tokių produktų kaštus, o tai vėlgi reikš, kad tikėtina sumažės ta kaina, už kurią produktas siūlomas vartotojui. Įdomu, kad pranešime minimas vieno langelio principas taip jau nemažai darbo tą linkme atlikta, todėl, man atrodo, reikia tik tai suderinti visus veiksmus ir pasižiūrėti, kaip veikia šiuo metu pagal paslaugų direktyvą įsteigti VLS. Ir pritaikyti šiai sričiai. Nes jeigu viskas pasiteisino, tai tada reikia išnaudoti dabartinę sistemą, kad nereikėtų dubliuoti to, kas jau egzistuoja. Be to, ponas Foks nori atkreipti dėmesį keletą aspektų, kurie uh, neramina. Pirma, ponas Foksas gana skeptiškai vertina tai, kad pranešime yra kalbama apie stipresnę ipotekos um, e, rinką. Tai labai sudėtingas rytis ir um, šios sektoriaus poveikis bendrai rinkai yra didžiulis, bet hipotekos ir kredito direktyvos pertvarkymas, manau, gal kiek per ankstyvas, nes reikia įvertinti visą rinką. Kitas dalykas, tai, kad yra raginama imtis tolesnės teisėkuros tam, kad būtų uh, galutinai panaikintas geografinis blokavimas, tai irgi kelia nerima. Finansinės paslaugos neturėtų būti įtrauktos į geoblokavimo reglamentą, nes geografinės vietos veiksnys yra labiau sėtinas su kliento rizikos, kliento keliama rizika. Todėl manytume, kad atsisakymas teikti finansinės paslaugas pateisinamas tik tam tikrais atvejais ir negalima remtis vien tik tai kažkokiais vieningais kriterijais. Paprastai tai būna dėl labai aiškių su klientu susijusių priežasčių. Todėl taip ir turėtume elgtis ateityje, viską vertinti kiekvienu atveju konkrečiai. Toliau, kas neramina palyginimai. Ponas Foks mano, kad gal kiek per anksti imtis palyginimo. Reikia palaukti, kol atsiras daugiau tarp valstybinio lygio produktų, tik tada bus galima juos lyginti tarpusavyje. Tai yra tiesiog toks praktinis pastebėjimas. Bet kuriuo atveju ponas Foksas nekantrai laukia šio pranešimo aptarimo ir bendro darbo su šešėliniais pranešėjais, pagrindiniu pranešėju ir visais kitais kolegomis. Ačiū. Pone Gulart, kalbėsiu Sofija Intveld vardu. Mes džiaugiamės, kad komisija paskelbė savo žalėją knygą dėl mažmeninių finansinių paslaugų, manau, kad ši rinka tinkamai išnaudojama. Taip, tikslų, tu, tikslus turime kelti ambicingus, bet nereikia per daug e, spartinti darbo arba dvėjoti. Viską turime atlikti tvarkingai. Negalime apeiti kažkurių temų. Labai dažnai valstybės narės, kai kalba apie uh, bendrąją rinką apsiriboja žodžiais, o ne darbais. Mesgi turėtume imtis darbo. Nacionalinė teisė kuri reglamentuoja mažmeninių finansinių paslaugų ir produktų rinką, tapo vienu didžiausių kliuvinių, kuriant e, bendrą tokių paslaugų erdvę ir reikia tas kliūtis naikinti. Tačiau neišvengsime diskusijos apie kliučių pašalinimą bendrojoje rinkoje ir e, šiuo požiūriu ketinu pateikti pakeitimų. Svarbiausia, kad Europos parlamentas uh, laikytųsi ambicingų tikslų. Ataskaita, kurią ketina skelbti komisija, pasirodys e, birželio pabaigoje, o veiksmų planas turėjo pasirodyti rugsėjai, tačiau jo paskelbimas atidėtas iki lapkričio mėnesio. Bet aš manau, kad dirbti reikia pakankamai sparčiai ir mums, kad komisija, kai skelbs e, savo numatytus dokumentus, galėtų jau atsižvengti ir į Europos parlamento nuomonę. Ačiū, guoja vardu ponas Viegas. Aš kalbu mūsų šešėlinės pranešėjos Marizijos vardu. Jis iš tiesų nori iškelti keletą klausimų, taip pat e, išsakyti savo susirūpinimą. Pirmiausia, klausimas kyla toks. Ar mes norime didesnės finansinės integracijos. Ir tuo klausimu esame skeptiški, nes didesnė finansinė integracija reikš finansinio sektoriaus didesnę koncentraciją. Su tuo jau mes susidūrėme, todėl kyla bijonių, ar tokia finansinio sektoriaus e, koncentracija nesukurs didesnių oligopolių ir ar tai tik tai nebus nenaudinga piliečiams ir mokesčių mokėtojams. Taigi turime abejonių, kad a, e, iš paskutinės krizės mes nepasimokėme. Taip pat kitas susirūpinimas. Žaliojoje knygoje bandome suderinti įvairius požiūrius, įvairius e, suinteresuotų subjektų interesus, pavyzdžiui, vartotojų, rinkos veikėjų. Nežinau, ar tai galės pasiteisinti, nes mes laikomės pozicijos, kad reguliavimo institucijos turėtų apsaugoti vartotojus. Tokia yra jų užduotis. Taip pat mes išvelgėme, mm, kad bankų darbuotojai patiria nemažą spaudimą. Jeigu dar spaudimas didės, tai tokie darbuotojai gali nukentėti, jų darbo našumas gali sumažėti, nes teks pasiekti naujų tikslų, kurie visoks ir panašiai mes turėtume laikytis globalios finansinių institucijų strategijos, nes yra iliuzija, jog atskiras vartotojas apskritai nesuvokia finansinio pasaulio. Ir mūsų iliuzija yra tokia, kad jeigu suteiksime informacijos tam nesu, nesusiprantančiam vartotojui, viskas pasikeis. Iš tiesų problema yra tų finansinių produktų kompleksiškumas ir galiausiai vartotojų gebėjimai ją suprasti. Tai jeigu mes norime e, apsaugoti vartotojus, tai mes turėtume nuo mažminės finansinės rinkos atskirti kai kuriuos kompleksiškus e, instrumentus, dėl ko ir kilo ta dramatinė krizė ir daugelis šeimų prarado savo investicijas arba santaupas. Taip jau buvo bent Portugaliai. Ši žalioji knyga pripažįsta, jog vartotojai nepasitikė finansiniais produktais. Ir siūloma daugiau koncentracijos, daugiau dėmesio finansiniam sektoriui Manome, kad tai klaidingas požiūris, nes dominuojanti pozicija dar tik sutvirtės, sustiprės ir oligopoliai, kurie iš tiesų ir kontroliuoja Europos Sąjungą. Dėkoju, Span Giggle. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ir Liudviksenui už gerą pranešimą. Sakyčiau, kad geras pagrindas formuoti mūsų parlamento poziciją. Aš pritarčiau ir Sofi ir Silvi nuomoniai, kad mes turime laiku paruošti savo poziciją, kad mūsų, būt, mūsų balsas būtų išgirtas. Tikrai tiesa, kad investuotojai gauna tik tai trupinius nuo finansinių sistemų pelno. Be to reikia mokėti už tarpininkavimą, o jis yra labai brangus, palyginus su finansiniu sektoriaus dydžiu. Tai reiškia, kad reikia didesnės konkurencijos ir tokiu būdu turėtų būti sumažinti tarpininkavimo kaštai. Tokia sistema būtų paprastesnė. Tik tai klausimas, Ar mes tai suprantame, turime sąžiningai į tai atsakyti. Kaip mes galime sumažinti tuos tarpininkavimo kaštus? Ir komisija atrodo, kad nėra iki galo sąžininga, spręsdama šią problemą. Kodėlgi tie vartotojai nepasitikė kitų rinkų išleistais produktais? Ir aš čia galėčiau visiškai pritarti EPP išsakytai nuomoniai. Ne, mat yra įvai, daug skirtumų. Yra bankroto teisė, mokesčių teisė ir kiti dalykai. Ir m, mm, tiesiog piliečiai nebūtinai pasitikė kitos šalies teisę. Todėl visi šitie aktai turėtų būti bent tiek suvienodinti, kad pagimdytų pasitikėjimą. Antra, mes turime žvelgti į tas visas sistemas ir pritariu pranešėjai kuri teigia, kad ar jūs kaip vartotojas gali pasitikėti tą vartotojų apsaugą, kurią jūs gausite kitose valstybėse, arba produktu, kurio gausite kitoje valstybėje. Jeigu produktai yra skirtingi, tai jos palyginti nėra taip lengva ir tie palyginimo puslapiai, internetiniai puslapiai nesuveiks. Todėl džiugu, kad komisija pradėjo diskusijas apie produktų standartizavimą, bent jau, pavyzdžiui, pensijų srityje. Bet jeigu norime didesnės konkurencijos ir kitoje, kitoje kitose srityse, tai dar erdvės yra daug. Jeigu norime tų produktų europinių standartų, tai turime juos ir apibriežti. Jeigu produktai yra kažkokie specifiniai, juos sunku labai palyginti. Todėl mūsų kaip parlamento pozicija būt, turėtų būti paprasta. Mes turime peržiūrėti rinkos instrumentus ir apibriežti juos nustatant bendrus principus visose rinkose. Tai sumažintų tarpininkavimo kaštus, o taip pat ir perdėtą finansinių institucijų pelną. Mat kol kas tie tarpininkavimo kaštai yra tarsi apsaugoti nuo konkurencijos. Pritariu Sofinfeld nuomoniai, nes fintechs tą atliks gerokai veiksmingiau ir tą darys ne Europoje, o kažkur kitur. Tai šita tarpininkavimo paslaugų apsauga yra nereikalinga. Dabar dėl vartotojų apsaugos priežiūros. Mes turime esas, tačiau nesutikime jokių lėšų vartotojų apsaugai. Nes, pavyzdžiui, JAF yra atskiras vartotojų apsaugos biuras, tuo tarpu mes tokio neturime Europoje. Jeigu norime kalbėti apie bendrą priežiūrą, tai turime kažką daryti, nes piliečiai tiesiog mumis nepasitikės. Taigi turime tų bendrų idėjų, taip pat e, galiu pastebėti, kad kartu su Pervanš ar Silva Bitikainen trips rytyje irgi padarėme nemažai pažangos, todėl reikėtų kalbėti daugiau apie produktų žalinimą. Ir džiugu, kad Švedijos kolega irgi pasisako už tą žalę ekonomiką, taigi džiugu. Ačiū. Pervanš Beres. Dėkoju. Aš noriu padėkoti ir Liudviksonui už savo pranešimo projektą. Tai yra gera diskusijų bazė, kaip mes galime aptarti komisijos iniciatyvą, nes kol kas mes tik tai tarsi daugelį dalykų darome apgraibomis. Keturi pastebėjimai. Komisijos bendrasis požiūris tai yra pagerinti mažminės finansų rinkos e, funkcionavimą. Niekas tam atrodo neprieštarauja. Ir tai atspindi ir vartotojų interesus. Tačiau kai kurios garantijos yra privalomos, būtinos. Ir turėdami omenyje, ką mes mm, atlikome PRIPS mm, srityje, tai Aš pritarčiau pranešėjo susirūpinimu dėl produktų palyginamumo. Kai matome, kaip komisija rezumuoja tą direktyvą ir parengia lankstinuką, tai mes galėtume elgtis lygiai taip pat kaip ir prips atveju, kad tas palyginamumas galėtų būti realus. Na, komisija teigia, kad čia logika visai kitokia, tačiau aš nesutinku, nes finansinėse analizė visuomet yra tokie parengiami nedėlį dokumentai mažmeninėms, mažmeninės rinkos investuotojams ir būtent toks lankstinumas būtų labai reikalingas. Antras pastebėjimas. Komisija anksčiau buvo pateikusi pasiūlymą kaip e, e, atlyginti žalą investuotojams. Mūsų parlamentas pasisakė didžiulę, didelę daugumą už tokią nuostatą, tačiau taryba nieko nesureagavo ir viskas taip ir nusėdo stalčiuose. Taigi iš tiesų turi būti tokie žalos atlyginimo mechanizmai, kuomet yra padaroma rinkos operatorių klaidų arba duodami netinkami patarimai. Toliau, trečiasis pastebėjimas - internetas. Kolegos kalbėjo apie fintech ir šiandieną, žinoma, internetu yra platinami tie produktai ir vartotojai, vartotojais tiesiog pasinaudojama šią praktiką yra piknaudžiaujama. Į tą reikia užbaigti. Ir galiausiai vartotojų apsaugos priežiūra. Žinoma, tą turėtų spręsti priežiūros agentūros, o mes vis dar laukiame komisijos pasiūlymų ne, vieno, ne vienoje srityje. Pradedant nuo PRIPS klausimų ir komisija mums pažadėjo pateikti savo nuomonę, bet mes dar jos nesulaukime, o tai padėtų mūsų darbui. Dėkoju, daugiau niekas žodžio nepaprašė, todėl žodį sugražinsime pranešėjai. Dėkoju visiems už išsakytus nu, nuomonės argumentus. Taip, nemažai kliūčių, kaip padaryti tuos pakeitimus. Ir aš kalbėjau apie tą trumpalaikę ir ilgalaikę perspektyvą, kaip tą padaryti. Mūsų tikslas, žinoma, kad viskas veiktų tarp valstybių, padidėtų konkurencingumas, o taip pat mes apsaugotume vartotojus. Kai kalbame apie MVI, Ypač svarbu užtikrinti vienodas sąlygas e, joms veikti tarp valstybių. Žinoma, tam reikės laiko. Bet mano kuklė nuomonė, aš manau, kad mes turėtume parengti tą bendrą nuomonę kaip įmanoma greičiau, bendrą požiūrį. Taigi Labai ačiū Jums visiems už Jūsų pastebėjimus. Ačiū taip pat ir už Jūsų būsimus pakeitimus. Juos e, aptarsime ir, kaip jau minėjau, tekstą renksime taip, kad e, daugumą jį paremtume. Taigi labai tikiuosi, kad e, darbas vyks sklandžiai. Ačiū. Toliau pakeitimus pakei, pateikti galime iki birželio 28-osios. Jie bus varstomi iki rūpiučio 31-osios ir pirmas balsavimas komitete e, rugsėjo 29 ir plenarnėje sesijoje balsuosime spalį mėnesį. Taigi baigiame šią E, posėdžio dalį ir po pietų rinksimės ir keisimės nuomonėmis su komisijos nariu Jonatanu Hillu.